Ir tik, tikimės, kad tokiu būdu mes prisidėsime prie Irano ateities perspektyvų kūrimo. Ačiū. Dėkoju, ponė Belderi. Baigiame diskusiją šiuo klausimu. Balsuosime rytoj per pietus. Dabar perėmėme prie kito darbo atvirkės punkto. Tai yra vyriausiasios įgaliotinės pareiškimas dėl 16-osios Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos sesijos. Pone Ašten. Uh, Pone pirmininkė, labai ačiū. Man malonu, kad turime galimybę šiandien taip pat pakalbėti apie Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos darbą ir pagalvoti apie tai, kaip sustiprinti jos poveikį. Kaip žinote, aš kalbėjau taryboje praėjusią savaitę kartu su daugeliu užsienio reikalų ministrų iš viso pasaulio. Ir aktyvių priežasčių Daugiausia buvo diskutavima apie situaciją Libijoje. Man malonu, kad tarptautinė bendruomenė pasintė stiprų vieningą politinį signalą dėl besitęsančių žmogaus teisų pažinėjimų Libijoje. Dar prieš aukšto lygio segmentą taryba paprašė tyrimo ir rekomendavo nutraukti, sustabdyti Libijos narystę taryboje. Ir kaip žinote, tai buvo patvirtinta Generalinėje asamblėje e, vieningai. Visą tai rodo, kad daugiašalės institucijos gali vykdyti savo įgaliojimus ir gali veikti realiu laiku. Kaip pabrėžiu savo pasisakymę, Junktinių tautų žmogaus teisų taryba turi atsakomybę užtikrinti, kad e, jos ketinimai, pareikšti ketinimai virsta realiais veiksmais, realia pažanga. Manau, kad ponia Piliai, Junktinių tautų komisarė, su kuria susitikau Ženevoje, eina teisinga politinė kryptimi, siekdama pokyčių vietose. Galų gale svarbu ne rezoliucijų skaičius, bet rezultatai pasaulyje, kurie svarbus žmonėms, kuriems tų pokyčių reikia. Taip pat pabrėžiau, kad žmogaus teisės yra universalios, visuotinės. Mes atmetame kaltinimus, kad kažkaip ES bando eksportuoti taip vadinamas Europos vertybės į kitas šalis. Gerbėjai norėjai, teisė į, laisv, į, kalb, į laisvą žodį, susirinkimo laisvė, teis, teisingumas, lygybė yra Europos, ne Europos teisės, tai yra e, visuotinės teisės. Ir neturime pakliūti į pastus, manydami, kad žmonės Afrikoje, Azijoje ar kitur mažiau rūpinasi savo teisėmis. Todėl mes, kai kalbame apie žmogaus teisų pažinėjimus bet kur pasaulyje, taip pat suprantame, kad Europos kelias saugant žmogaus teisės nebuvo toks tiesus ir nuolatinės pastangos taip pat ir Europoje yra reikalingos. Žmogaus teisės taryboje mes esame pasirengę aptarti savo iššūkius, pasidaryti patirtimi ir pasiūlyti paramą tiems, kurie dirba gerindami žmogaus teisų situaciją pasaulyje. Turime keletą prioritetų 16 sesijai ir jas esame aptarę su savo partneriais. ES pateiks iniciatyvą dėl religijos ar tikėjimo laisvės. Pastaraisiais metais e, padidėjo religinės diskriminacijos ir smurto e, pasaulyje. Todėl mes turime pasiūsti stiprų kolektyvinį signalą prieš religinę netoleranciją ir už religijos ar tikėjimo laisvę visiems žmonėms, kurie bebūtų. Taip pat pateiksime rezoliucijas dėl Birmos Mienmaro ir demokratinės, e, Korejos demokratinės liaudės Respublikos. Manome, kad abiem atvejais žmogaus teisų pažeidimų skaičius pateisina e, mūsų e, jungtinių tautų ypatingojų įgaliotinių pranešėjų įgaliojimus. ES taip pat remia iniciatyvą įkurti, paskirti ypatingai pranešėją dėl žmogaus teisų Irane Mums labai rūpi blogėjantį žmogaus teisų situaciją Irane. Ir tai pabrėžė e, ypatingai komisarė pana Piliai. Ypač e, nerima kelia mirties bausmių skaičių didėjimas. Kol kas e, šiais metais įvykdyta šimtas mirties bausmių ir taip pat e, e didėjantis, e, didėjantį priespaudą e, žmogaus žodžio laisvės ir susirinkimo laisvės atvejais. Manome, kad taryba gali, e, turėtų domėtis situaciją Egipte. Na, ES sveikino Egipto kvietimą poniai Piliai atsiųsti jos biuro narius į šalį. Manome, kad ta misija netrukus ten išvyks. ES taip pat dirba su Tuniso valdžia, kad kartu pateiktų rezoliucijos projektą dėl to, kaip būtų galima sustiprinti jungtinių tautų techninę paramą žmogaus teisų prasme dabartinio perėjimo laikotarpio kontekste. Kitos situacijos, kurias turėjo svarstyti žmogaus teisų taryba, yra Baltarusija, kur mums nerima kelia politinių kalinių skaičius, taip pat e, Kongo Demokratinė Respublika, kur yra nerima keliančių pranešimų apie žmogaus teisų pažeidimus, ypač e, e, seksualinę prievartą, taip pat apie Dramblio kaulo Respubliką. Baigdama norėčiau pabrėžti dar kartą koks, kokia svarbi yra žmogaus teisų taryba Europos Sąjungai. Diskusijos, rezoliucijos ir pranešėjai. Bet galių gale tai yra tik tai įnašas, o svarbiausia yra rezultatai. Tikras testas, ar mes galime padaryti kažkokį tai skirtumą konkrečioje vietoje, yra svarbiausia. Todėl mes stengsime stiprinti tarybos darbą ir jo sugebėjimą e, reaguoti į skubės situacijas. Tai yra svarbiausias peržiūros proceso tikslas ir mes sieksime ir toliau ambicingų rezultatų. Ačiū. Ačiū, panė Ešton. <clears throat> Dabar pasisakys frakcijų atstovai. Europos liaudės partijos frakcijos vardu, ponė Andrikinė kalbės. Like... Pone vyriausiai galiotinė kolegos, aš norėčiau pasinaudoti galimybę ir išsakyti visapusišką paramą sprendimui, kuris buvo priimtas Junktinių tautų generalinės asamblėjos kovo pirmąją dieną suspenduoti Libijos narystę Junktinių tautų žmogaus teisų taryboje. Aš manau, kad mes tokiu būdu nusinčiamas stiprus signalas ne tik Gaddafi ir jo režimui, bet ir tiem, toms valstybėms pasaulyje, kur žmogaus teisių pažeidinėjimai yra paplitę ir dažni. Savo pranešime Junktinių tautų žmogaus teisių, apie žmogaus teisų tarybą, pranešimą, pranešimą, kurį patvirtino šis parlamentas 9 metų vasario mėnesį, aš pasisakiau už tam tikrus narystės kriterijus šioje svarbioje Junktinių tautų agentūroje. Libijos atveju Junktinių tautų generalinė asamblėja veikė atsižvelgiant į Europos parlamento rezoliuciją ir priemė teisingą sprendimą, savalaikį sprendimą. Kalbant apie 16 sesiją, aš norėčiau atkreipti ypatingą dėmesį į peržiūros procesą. Labai svarbu, kad ES valstybės narės ir Europos išorės veiksmų tarnyba aktyviai įsitrauktų į 2011 metų Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos peržiūros procesą, kad būtų sustiprintas jos mandatas. Euro, žmogaus teisų tarnyba turi turėti prevencinių mechanizmų, taip pat reikalingas, reikalingas skaidri visai traukianti pežiūros e, procedūra, įtraukiant nevyriausybinės organizacijas, pilietinę visuomenę ir visus interesuotus asmenis. Galiausiai, baroninė Ašten, norėčiau pasveikinti Žmogaus teisų ir demokratijos direktorato įsteigimą išraisviksmų tarnyboje. Išorės veiksmų tarnybos įkūrimas suteikia puikią galimybę integruoti mūsų veiksmus ginant žmogaus teisės, žmogaus teisų taryboje jungtinėse tautose. Taigi aš norėčiau padrasinti, paraginti jūs, ponė vyriausiai įgaliotinę, pasirūpinti, kad Europinės pastangos žmogaus teisų taryboje būtų gerai sukoordinuotos, suderintos ir kad ES valstybės narės priklausančios šiai institucijai būtų vieningos ir veiksmingos labiau negu kad buvo anksčiau. Koju ponė Andrikieniai, socialistų frakcijos vardu, dvi minutės ponui Hauitui. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti tai, kad vakar Marija Dželės Apelės buvo, ji buvo paskirta siekiant užtikrinti žmogaus e, e, lyčių lygybę išorės veiksmų tarnyboje. Mūsų parlamentas turi įsitraukti labai svarbų pežiūrės procesą siekiant užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms ir kad būtų atlikta universali reguliari peržiūra, atsižvelgiant į specialiasias procedūras ir kad būtų sustiprintas pilietinės visuomenės dalyvavimas. Tai yra svarbiausi bruožai apibūdinantys tarybą, kurios turime ginti visomis išgalėmis. Aš esu nusivylęs, kad galutinis darbo grupės dokumentas dėl peržiūros. Jame nenumatoma daugiau specialių sesijų, kad nėra kalbama apie valstybių nesugebėjimą sureaguoti į tam tikrus reikalavimus ir nėra kalbama apie konkrečių situacijų valstybėse aptarimą. Yra septynių valstybių specialių, specialios situacijos e, galimas aptarimas. Taigi labai svarbu, kad žmogaus teisų pažeidėjai būtų patraukti atsakomybėn. Norėčiau papra... pap... užduoti tris klausimus e, vyriausiai galiotiniai, atsižvelgiant į tai, ką ji pasakė apie Demokratinę Kongo Respubliką. Ar ES pritars specialaus įgaliotinio paskirimu šiai valstybei, ar ji pritarė tam, kad tam tikrų etapų turi būti primtas sprendimas dėl to, ar Palestinos ir Izraelio tyrimai dėl Goldstono e, pranešimo atitinka tarptautinius standartus ir ar nebus tai perduota tarptautiniai, tarptautinio baudžiamojo teismo, jeigu reikalavimai nėra tenkinami. Ir galiausiai, ar ES reaguos į Pakistano nesugebėjimą sureaguoti į pilietinių ir e, pilietinių žmogaus teisų paktą. Taip pat e, dabar yra puikia galimybė per tą e, peržiūros sistemą sustiprinti žmogaus teisų tarnybą, kuri rūpinasi žmogaus teisėmis pasaulyje. Ačiū ponai Havitai. Liberalų demokratų frakcijos vardu kalbės ponas Hakė. Ačiū pirmininkė, vyriausiai galiotinė, mėly kolegos. Junktinių tautų žmogaus teisų taryba turi potencialo spręsti žmogaus teisų pažeidimus visame pasaulyje, skiriuose valstybėse yra ne Baltarusijoje, Birmoje, Tunise, Libijoje ir kitose. Yra per daug, kad visas būtų galima išvardinti, tačiau reikia paminėti e, gėjų, lesbiečių, transseksualų ir kitų mažumų teisės, kurias būtina ginti <clears throat> žmogaus teisų taryba e, privalo veikti pasaulio mastu, tačiau kaip ir kitos panašios organizacijos, jos kenčia nuo tų pačių problemų, dvigubų standartų ir nuo nesugebėjimo veikti pakankamai greitai. ES iki šiol e, nėra linkusi nagrinėti žmogaus teisų padėties e, savo viduje ir, pavyzdžiui, žodžio laisvės atskirose valstybėse narėse ir iki pastarosios savaitės Libija buvo Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos narė e, ir buvo pagristai iš šios organizacijos pašalinta. Ačiū labai, ačiū poniai Schakė. Žaliųjų ir e, Laisvosios Europos alijanso vardu, ponia Hautala, kalbės dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė ryštingi ir savalaikiai veiksmai Libijos atžvilgių žmogaus teisų taryboje pademonstravo, kad ši organizacija um, gali imtis veiksmų, kuomet atsiranda atitinkamas poreikis, kad gali bendradarbiauti uh, atskiros grupės uh, tarpusavėje ir kad ši taryba nebūtinai privalo būti susiskaidžiusi. Todėl šiandien negalime dėlsti imdamėsi veiksmų Irano, Šiaurės Korejos, Kongo, uh, Birmos ir Sudano atžvilgių. Šis metas yra labai svarbus ir dėl kitos priežasties, e, kaip ir mano kolegos, aš esu nusivylusi atitinkamą žmogaus teisų tarybos veiklos peržiūrą ir tuo, kad e, taryba nepakankamai šią peržiūrą įvertino. ES sugebėjo tą padaryti, tačiau neužsitikrino kitų narių paramos. E, tačiau e, kaip pasiekimą dabartiniams sąjungomis reikia vertinti tai, kad likščiolinės pozicijos nepablogėjo. Europos sąjunga privalo žmogaus teisų taryboje ieškoti sąjungininkų, ieškoti naujų partnerių, privalo būti pasirengusi įsiklausyti kitų nuomonę ir priimti e, kompromisus, palankiai vertinu vyriausios įgaliotinės dalyvavimą paskutinėme žmogaus teisų tarybos susitikime ir už jos įspūdingą kalbą. Paskutinis pastebėjimas. Po to, kai buvo e, sukurtas Europos išės veiksmų tarnybos žmogaus teisų demokratijos e, direktoratas, ES delegacija atstovybė Ženevoje vaidins labai svarbu vaidmenį žmogaus teisų politikos rytyje pasaulyje. Todėl mes privalome integruoti šios tarnybos veiklą į visas ES užsienio politikos sritis. Aš turėjau garbės vadovauti Europos parlamento delegacijai šio kritiškų metu. Turėsiu galimės vadovauti Europos parlamento delegacijai žmogaus teisų 16 sesijoje. Ačiū ponai Hautala. Gūja NGL frakcijos vardu pusantros minutės kalbės ponas Mairis. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Ešton. Jūs pradėjote eiti savo pareigas pasaulyje, kuris kenčia nuo finansų krizės suirutės, nuo maisto trūkumo, dabar prasidėjo revoliucija arabų valstybėse. Jums labai sudėtinga užimti ir laikytis e, vienareikšmiškos pozicijos, tol kol nereguliuojama rinka sukelia tokias plataus masto krizės tiek e, išvyšusios, tiek besivystančios valstybės dar neišsprendė šios krizės, nesusidarojo su jos pasiekmėmis, todėl jums yra pakankamai sėtinga šiomis aplinkybėmis eiti savo pareigas. ES pasirinktas žmogaus teisų instrumentalizavimas taip pat ir kaiminėse regionuose yra susijęs ir su dabartiniais įvykiais Šiaurės Afrikoje. Tam reikia skirti deramo dėmesio. Jūs esate atsakinga už ES e užsienio politiką. Iki šiol daugiau dėmesio skiriate laisvai priekybai, nei žmogaus teisėms, nei Tuniso, nei Egipto atžvilgių e, netaikėte kol kas e, asociacijos sutarties antrojo straipsnio, taip pat nepakankamai gynėte žmogaus teisės e, savo santykiuose <clears throat> su Kadafio režimu, tačiau privalome užtikrinti besalgišką žmogaus teisų laikymasi, jeigu pasirašome asociacijos sutartis. Pirmininkas, ačiū ponui Mairiui. Dabar Europos laisvės demokratijos frakcijos vardu Salavrakos vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė, ponė Ešton. Aš nekalbėsiu apie tai, kad žmonės elgesi dviveidiškai, tačiau noriu paminėti tam tikrus prieštaringus jų pasisakymus. Pasaulio filosofija ir e, e, taip pat ir šios dienos pasisakymai, e, jais ginami žmogaus, ginamos žmogaus teisės, tačiau jūs minėjote, kad beveik pusėje ES valstybių narių esama žmogaus teisų pažeidimų. Žinome, kad žmonėje pasiekė didelės pažangos žmogaus teisų apsaugos srityje. Aš norėčiau palankiai vertinti Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos 16 sesiją. Tikiuosi, kad pasimokysime iš anksčiau padarytų klaidų, dabar priimdami naujus sprendimus. 40 metų dirbau teisininku. Esu įsitikinęs, kad būtinybė laikytis žmogaus teisų yra gyvybiškai svarbus klausimas, tačiau e, taip reikia elgtis visą gyvenimą ir turime parengti atitinkamus politinius sprendimus šios ir tie. Ačiū ponai Solovrakos. Dabar kiti kalbėtojai, ponia Vaiderį, dvi minutės kalbės pirmoji. Gerbiami kolegos, ponia e, Ešton. Uh, Kietautų žmogaus teisų taryba yra unikali tarptautinė organizacija, kuri gina visame pasaulyje žmogaus teisės. Jos veikla yra labai svarbi. <laughs> taryba nusintė specialią misiją Egipto priemė sprendimus dėl Libijos, tačiau buvo kritikuojama dėl e, politinės drąsos trūkumo ir nesavalaikių veiksmų e, privalome e, atlikti tarybos veiksmų peržiūrą, tą padaryti skaidriai, reikia nau, patvirtinti naujus e, sprendimų priimimo mechanizmus, reikia reaguoti į padėtį Irane, Baltarusijoje, kitose valstybėse, taryba taip pat. Pone Vaiderė, sako pirmininkas, ar malonėtumėte kalbėti truputėlį lėčiau, kadangi vertėjams yra labai sunku sekti jūsų mintis. Truputėlį lėčiau, ačiū. Starp padoms dalybniekiem jārisinās arī. Tarybos nariai turėtų išlaikyti aktyvų dialogą ir tarp sesijų. Parlamentinių frakcijų nuomonę e, tokį metodą reiktų panaikinti taryboje. Ir e, svarbu E, nepažeisti tarybos politinį, e, politinio autoriteto ir patikimumo. E, taip pat taryba turi užmėgsti santykius su pilietinė visuomenė ir NVO. Ir taip pat mes manome, kad parlamentas turėtų žmogaus teisų taryboje atlikti aktyvesnį vaidmenį. Todėl svarbu užtikrinti labai stiprų ir aišku ES atstovavimą. Ir reikia kad parlamentui būtų nuolat atsiskaitoma apie e, pakomitečio darbą. Ir dabar tarybos užduotis yra paskatinti demokratinių pokyčių taikų procesą artimuosios rytuose. Mes turime užkirsti kelią radikalizmo plitimui, nes tai pažydžia tarptautinį saugumą. Todėl e, po misijos į Egiptą turėtų sekti kitos uh, misijos į kitas e, valstybės artimuosiuose rytuose. Ačiū. Ačiū, ponė Vaiderė. Toliau dviems minutėms žodis suteikiamas ponui Laitfridui. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Gerbėmiai kolegos, e, žmogaus teisės, laisvės, lygybė mums visiems, mano manimu, yra tikrai pernelyg E, svarbios, kad e, įsiveltume į žaidimus ir statytume jas ant kortos. Ir mm, imtume mes ginti vien tik tai savo prekybinius interesus. Mes turime suvokti, kad žmogaus teisų klausimų e, tarptautinė bendryje turi veikti labai greitai ir labai, labai tikslingai. Žmogau, kas, manau, kad žmogaus teisų taryba e, čia atliko tikrai gerus veiksmus, kai kalbama apie misiją Tunise ir Egipte, o dabar Libijoje. E, nuo tada, kai Libija prarado savo, e, savo kėdę žmogaus, e, te, žmogaus teisų taryboje, aš manyčiau, kad čia turi, turi keistis padėtis. Žmonės neturėtų užsimerkti tuos dalykus, kurie šiuo metu vyksta ir ypatingo įgaliotinė taip pat turėtų e, imtis labai konkrečių veiksmų. Ir ES, aš manyčiau, čia tikrai galėtų nešti tikrai daug didesnį indėlį negu iki šiol. Tačiau labai svarbu, kad jungtinės tautos pripažintų, kad ES situacija įsigaliojus Lisabono sutarčiai tapo kitokia. Ir norėčiau paraginti ypatingai įgalioti nepasirūpinti tuo, kad ypač tie mūsų partneriai, kurie laiko save mūsų draugais ir į kuriuos mes turime atsižvelgti, į kurių interesus turime atsižvelgti, e, palaikydami prekybinius santykius su jais, e, nepaliktų ES e, likimo valiai ir žengtų su ją koja kojant, kai sprendžiame tokius klausimus. Ačiū, ponui Lasulį. Toliau pasiduosimtės ponės Giorensas. Pirmininkė, šiuose diskusijose mes dar kartą pabrėžėme, kaip svarbu uh, užtikrinti kalbėtas neįsijungęs mikrofoną. Pone Giorens, turėtumėte įsijungti mikrofoną. Bet nieko negirdėjome, net jis buvo įjungtas šiuose diskusijose dar kartą pabrėžėme, kaip svarbu vienodai e, gerbti civilinės, plėtinės ir kultūrinės teisės ir užtikrinti jų gyvendinimą. Deja, praktikoje tai ne visada užtikrinama. Kodėl mums nepavyksta ant, užtikrinti, kad antrosios kartos žmogaus teisų užtikrinimas būtų toks pat e, griežtas kaip ir pirmosios kartos žmogaus teisų. Ir, e, pavyzdžiui, per Prancūzijos revoliuciją iškovotos teisės šiandien jau yra gerai tvirtintos. Žinoma, nereikia būti nusiteikus fatalistiškai, tačiau ES e, jungtinėse tautose gali pasitelkusi visą savo svorį įtaką ir, ir įtaką pareikalauti, kad būtų patvirtinti reikalingi dokumentai dėl, pažiūrėjau, socialinių teisių. Taigi turime kalbėti apie apie tai, kad reikalavimai ir spaudimas pas, padėtų pasiekti praktinių pokyčių. Senor... Ačiū poniui Giorančiui, toliau pusantros minutės ponas Migalskis. Ačiū ponė e, įgaliotinė. E, Aš turiu pasakyti, kad aš nesu didelis šalininkas to posto, kurį jūs e, užimate. Uh, bet noriu pasakyti, kad jūsų pasisakymė man labai patiko net keletas dalykų ir aš norėčiau tai ir akcentuoti. Visų pirma, jūs akcentavote žmogaus teisių visuotinumą, žinoma, ar būtume Paryžiuje, ar Libijoje, ar Rusijoje, ar Irake, būtent žmogaus teisų visuot... universalumas turi būti užtikrintas visur. Dėl to mes tikrai sutarėme. Kitas dalykas. Jūs taip pat kalbėjote apie e, tolera, toleranciją skirtingoms religijoms ir taip pat kovas prieš kito tikėjimo žmonės. Parlamentas ypač daug kartų yra kėlęs šį klausimą ir aš džiaugiuosi, ponė, kad jūs taip e, pabrėžėte toliau. E, kontaktai su Baltarusija. Aš pritariu jūsų pasiūlymui, nes žmogaus teisės Baltarusijoje yra visiškai suvaržytos. Ir aš džiaugiuosi, kad jūs pasiūlėte kai kurių veiksmų šios šalies atžvilgiu. Atsiprašau. Uh, Ponas Mičel, pirmininkė, džiugu dalyvauti šioje diskusijoje. Uh, ir e, labai vertinu tą apžvalgą, kurią e, vyriausiai įgaliotinė vakar padarė dėl Libijos klausimų. E, nužudyta buvo 6 milijonai žydų per antrąjį pasaulinį karą Europoje, tarpukaryje. Žuvo 60 milijonų europiečių iš viso pasaulio šalių. Pagal ekonomistą žurnalą e, trūksta vieno šimto milijonų moterų dėl abortų pagristų lyties pagrindų. E, ne todėl, kad moters e, gyvybei grėsia pavojus, o todėl, kad tai yra moteris iššiose. Vakar buvo moters diena. E, ar mes galime ar e, išgirsti pagarbą per diskusijas čia, kad neleistume e, atsitikti tam, kas įvyko per šio, pusmečio, šio šimtmečio pirmąją pusę. Yra pateiktas pakeitimas nefinansuoti vaikžudystės. Aš turiu Jums pasakyti, kad man tas politinis korektiškumas jau atsibodo ir um, mes neleidžiame diskutuoti šiame parlamente uh, pagarbiai ir išreikšti žmonėms savo nuomonės. Aš noriu paklausti vyriausios įgaliotinės, kaip iškelsite šitą klausimą jungtinėse tautose. Ir norėčiau pasakyti baigdamas, kad uh, žmogaus teisių teismo e, ati, e, e, požiūris ir tam tikri sprendimai man atrodo absurdiški. Kada mes spręsime šitą klausimą? Vakar mes sakėme, kad trūksta šimto milijonų moterų, kurios buvo, kurių gyvybė užgeso vien todėl, kad jos buvo moteris. Ačiū pirmininkė. Uh, gracias, senor Mitchell. Eh, Señor Mitchell, eh, Mrs. De Kaiser wants to question. Pone De Kaiser nori uh, užduoti Jums klausimą, ar Jūs nieko prieš? Egi. Mielas kolega, moterų diena, jūs tikriausiai nepastebėjote, kad uh, jūsų frakcijos uh, kolegės ponios Nedelčiavos pranešimas abortų klausimų buvo svarstamas. E, ten tikrai jokių tabų nebuvo. Tai ne tabų klausimas, tai demokratija. Pone pirmininkė, aš žinau, kokia yra ponios Dekaiser pozicija ir aš ją gerbiu. Ir mes turime gerbti diskusiją šiose, dis, šiame parlamente, kad visi galėtų išklausyti vienas kito nuomonės ir po to padaryti išvedas. Aš nebijau nieko, nei socialistų, nei liberalų, kurie kelia klausimą dėl abortų lyties pagrindų. E, jie nubalsavo prieš rezoliuciją šiame parlamente nefinansuoti vaikžudystės. Ir tai iš tikrųjų gėda. E, gėda e, šio parlamento istorijoje. Mes turime gerbti diskusijas šiame parlamente, nes tokia yra ES esmė - vienybė būnant skirtingiems. Ačiū. Ačiū, ponė Mičel. Viena minutė, poniai Kopai. Uh, sí. E, just, just a moment. Um, I think, I, I think intervention... Man atrodo, jūsų pasisakymas sukėlė daugiau sujudimo ir yra dar norančių užduoti klausimą. Ar sutinkate atsakyti, prašau? Pirmininkė, ponė, įgaliotinė mėly kolegos, aš gerbiu pono Mičelo požiūrį ir nuomonę Ir aš manau, kad kaip ir daugelis, jei ne visi šio parlamento nariai, aš apgailestauju dėl to, kad daugelie pasaulio valstybių mm, atsisakoma kūdikio, besivystančio kūdikio, jeigu sužinoma, kad tai yra mergaitė. Tačiau manau, kad sumaišė su šį klausimą su reprodukcinės laisvės klausimu, jūs įnešate sumaišties. Jeigu mes kalbėtume tik tai apie tai, kad e, dažnai abortuo, abortuojamas vaisius, jeigu paaiškėja, kad gemalas yra mergaitė, tai tada būtų aiškiau viskas. Norėčiau padėkoti e, nariai už, šią, už šį pastebėjimą ir jeigu mes labiau įsiklausytume vienas kito pozicijas ir nuomonės, ieškotumėme sutarimo bendro pagrindo, pamatytume, kad tikrai labai daug galime nuveikti šioje srityje, bet aš prašyčiau visų mąstyti ir matyti plačiau. Man tikrai sunku susitaikyti su tuo, kad parlamentas pasisa... balsavo būtent taip, kaip jis balsavo dėl šio klausimo. Uh, pamastykime, pažiūrėkime, ką galime padaryti, kad pasipriešintumėme abortui vykdomam grinai lyties pagrindu. Kalbant, aborto klausimų man iškyla daugybė su, sunkumų, bet aš esu pasiruošęs diskutuoti šiuos klausimus. Ir aš turiu, mano pozicija šiuo klausimu yra tikrai labai gruopšiai apgalvota ir aš esu pasirengęs diskutuoti šiuo klausimu su, su visais. Į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 rimti geriau bendradarbiauti su taryba ir pademonstruoti, kad remiame tarybos nepriklausomumą, ypač kai kalbama apie e, žmogaus teisų apsaugą ir stiprinimą visame pasaulyje visame pasaulyje turėtų būti laikomasi žmogaus teisų. Tai yra visiškai akivaizdu ir šiandieną mes žiniasklaidos pranešimuose tą nuolat girdime. Ir mums reikia rūpintis, kad nebūtų taikomi dvigubi standartai skirtingose pasaulio regionuose, kai kalbam apie žmogaus teisų gyvendinimą. Mes pasisakome už žmogaus visokiojopą teisę ir dėl to pasisakome už šią rezoliuciją, pasi, pasisakome prieš žmogaus teisų pažydinėjimus Libijoje, todėl turime elgtis ryštingai, e, kai, kovo, kai prieš Izraelio veiksmus, kolonijinius veiksmus Palestinoje. Dėkui. Ilmaista tunnustuksen. Pusantros minutės, ponė Esaja. Aš norėčiau vertinti tai, kas e, buvo pasakyta. Pir, pirmoji, kiekvienos mergaitės ir kiekvieno berniuko teisė yra gimti į šį pasaulį. Žmogaus teisų taryba jungtinėse tautose yra pati e, svarbiausia žinyba, kur, į kurios procedūras reikia žiūrėti kritiškai. Taryba gali atlikti labai svarbu vaidmenį, skatindama demokratiją ir žmogaus teises. Deja, buvo taikomi dvigubi standartai, atrenkamumas bei politiniai klausimai. Ir e, te, žmogaus teisų taryba beveik patvirtino rezoliuciją apie padarytą pažangą Libijoje. Pastebėkite, pažangą. Iranas, Šiaurės Koreja, Egiptas, Pakistanas taip pat buvo išgirsti. Uh, Ar jie gali ką nors įdėti į diskusiją, ar neturėtume mes jų išmesti iš tarybos? Ir netgi jeigu ta rezoliucija yra pakeliui, tai parodo, kaip toli nuo tiesos buvo tarptautinė bendruomenė dėl Libijos. Per pastarosius metus žmogus teisų taryba uh, pateikė rezoliucijas dėl Izrae, Izraelio, dvi, du trečdalius e, jų. Ir tai yra vienintelė demokratinė valstybė artimuosiuose rytuose. Ir ši taryba ignoravo vaikų ir moterų teises. Ji pati yra nepakankamai patikima, nes nepakeičia savo praktikos kiek įmanoma greičiau. Ačiū. Gracias, Ponas Obiols. Ačiū, ponė pirmininkė. Nenorėčiau kartoti to, kas jau buvo pasakyta, nors tie dalykai ir labai svarbus. Aš tik norėčiau pastebėti, kad per atšauktų sesijų laikotarpį, o tai jau vyksta ganėtinai ilgą laikotarpį, paronienės Ešton dalyvavimas e, čia man buvo labai gera žinia. Ir aš tikiuosi, tai didelis žingsnis į priekį, nes taip ES padidins savo nuoseklumą ir dalyvavimą įvairioje veikloje ir aš tikiuosi, kad dalyvaus visuose svarbiuose diskusijose dėl žmogaus teisių ir taryboje sudarys koalicijas su tomis šalimis, kurios nėra valstybiniai veikėjai, tam, kad būtų pasistumėta į priekį labai smarkiai per šį laikotarpį, kai e, vyksta rimti pokyčiai žmogaus teisų srityje. Ir aš tikiuosi, kad e, tokiu atveju ES galės pasakyti, kad žmogaus teisų vizija yra universali. Ir mes galėsime pasiekti tai, ką dabar mes jau beveik esame pasiekę. Mes turime užtikrinti kad taip kaip mes e, sugebėjome panaikinti vergyją, mes galėsime visame pasaulyje užkirsti kelią ir mirties bausmai. Ačiū. Ačiū ponai Objols, dabar ponas Jekolino, pusantros minutės. Ačiū ponė pirmininkė. Yra aišku, žmogaus teisės yra visiškai ne, neparduodama vertybė ir žmogaus teisų taryba, kuri pasidžiauja Ženevoje ir jos darbas šiuo požiūriu yra labai reikšmingas. Mums reikia kovoti su bet, kokios, bet kokio pabudžio diskriminacija, ar tai būtų dėl rasės, ar dėl religinių įsitikinimų, ar lytinės, lytinės pakraipos. Reikia ginti žmogaus teisės, visų mažumų žmogaus teisės Mes žinome, kokia sudėtinga šiuo metu situacija. Esame su jie susipažinę ir šiandieną vyko tikrai išsamios diskusijos, pasisakė daug kolegų. Girdėjome ir tai, ką pasakė ponė Ešton. Tačiau taip pat egzistuoja ir artimųjų rytų problema. Ir tai, tai, tuo pat metu mes turime Lisabono sutartį, kurioje yra numatyta e, efektyviau ir aktyviau veikti už ES ribų. Mums reikia elgtis ryštingiau ir imtis konkretesnių veiksmų prieš Libiją ar Maroką ar panašiai žmonės nori gyventi ten, kur, kur gyveno iki šiol, juk tie žmonės iš tų, tuose šalyse ir nori toliau gyventi, nenori niekur iš jų keliauti. Norėčiau užduoti klausimą poniai Ashton. Jūs jau tikrai nemažai e, svarbių dalykų pasakėte šiuose diskusijose. Be kita ko, kalbėjote ir apie religijos laisvę ir toleranciją įvairioms religijoms. Ar jūs ketinate pasisakyti ir apie išpolius prieš e, krikščionių mažumas arabų šalyse? Dėkoju. Dabar bus spontaniškų pasisakymų procedūra. Pone Nikolai pirmiausia kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nežinau, ar šiandieninė diskusija bus sėkminga ar ne, tačiau manau, kad ji turėjo prasidėti gerokai anksčiau. Jau vien dėl to, kad ES imtų pagaliau kalbėti labai aiškiu ir nuosekliu balsu. turint omenyje planuojamas reformas New York ir Ženevoje, mes turime pasiūsti labai aišku signalą pasauliui. Žmogaus teisų politika pastaruoju metu visiškai nepasistumėjo į priekį ir dėl to mums reikia aktyviai diskutuoti apie jungtinių tautų sukurtą tarptinstitucinį mechanizmą. Uh, Mes turime diskutuoti apie to mechanizmo e, taikymo veiksmingumą ir apie pasvarstyti, ar nevertėtų numatyti pasaulinį e, tiesioginio įsikišimo mechanizmą. Reikia turėti galimybės veikti ir prevenciškai. Turim, turi kažkas keisti žmogaus teisų srityje. Dėkui. Dėkoju. Ponas Tenok. Ačiū pirmininkė. Tai, kad Libija buvo Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos nare, pasako viską apie tą organizaciją. Kadafio 42 metų valdymas mm, pasirūpino, kad būtų panaikintos bet kokios teisės šalyje. Šalyje siautėja teroristinis režimas. Bet yra ir kitų žmogaus teisų pažeidinėtojų - Kinija, Saudo Arabija, Pakistanas ir Uganda, kurioje, pavyzdžiui, persekiojami homoseksualai, kurios yra žmogaus teisų na, narės. O Iranas netgi taip pat buvo aktyvus šioje organizacijoje. Tačiau pamastęs turiu pasakyti, kad ši žmogaus teisų taryba yra vienintelė institucija žmogaus teisų klausimų jungtinių tautų kontekste. Taigi mes privalome su ją bendradarbiauti, nežiūrint visų į prieštaravimų susijusių su e, tos organizacijos narėmis. Ačiū, ponė Tenokai. Dabar vienai minutai ponas Stevensonas. Ačiū, pirmininkė Baronienė Ashton. Jūs neatsakėte į mano kolegos Jansardo klausimą diskusijoje dėl Irano, dėl Ašrafos stovyklos. E, ten esantis 3400 asmenų patiria psichologinį terorą. Tai yra žmogu, jų žmogaus teisų pažeidinėjimas. Mes skiriame 1,2 milijardus eurų Irano atstatymo darbams. Tačiau kiekvieną kartą, kai priimame rezoliuciją šiame parlamente ar pareiškimą šiuo klausimu, Irako vyriausybė mus visiškai ignoruoja bei Irano gaujos mus ignoruoja. Ašrafo stovykloje yra įtaisyti didžiuliai galingi garsiakalbiai, kuriais transliuojama propaganda dieną ir naktį. Neleidžia šalia, ne, ne, negali, ligoninės, ligoninių negali pasiekti vaistai, skirti žmonėms, kurie miršta nuo vėžio. Aš siūlau daugiau nebeskirti lėšų tai šaliai. Ačiū, ponė Stevensonai. Dabar vienai minutį Pane Dodds. Uh, um, would... Pirmininkė, norėčiau užduoti klausimą vyriausiai įgaliotiniai. Atsižvelgiant į įvykius į Libijoje šiuo metu ir uh, mūsų pasipiktinimą dėl žmogaus teisų pažeidinėjimų Libijoje? Ar vyriausioji galioti nepalaikytų Junktinėje karalystėje veikiančių asmenų siūlymus, kurių draugai ir artimieji buvo nužudyti, žuvo nuo e, šūvių, nuo ginklų, kuriuos tiekė Kadafio Libijos režim, Kadafio režimas. Taigi, ar jį palaikytų naujos institucijos, naujos opozicijos atsiradimą, kuris įkurtų kitokį režimą Libijoje. Dėkoju, paskutinis pasisakymas, nes laiko nebeturime. Ponas Salafranka, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiuose diskusijose, kurios šiuo metu vyksta apie žmogaus teisės pasaulyje ir turint omenyje, ką aptarėme praėjusioje diskusijoje, norėčiau paklausti jūsų, ponė Ešton, ar jūs manote, kad atsižvelgiant į dabartinės aplinkybės kai kuriuose Šiaurės Afrikos valstybės ir kitose regionuose, ar būtų verta nusiųsti, e, atidaryti delegaciją, ES delegaciją Irane? Dėkoju. Ačiū ponui Silafrankai, dabar prašau, ponia įgaliotinė, jums žodis. Ačiū pirmininkė. Manau, kad tai labai įdomi e, diskusija, išsami diskusija, buvo iškelta labai daug klausimų, e, kurie labai svarbus parlamentarams. Noriu visiems Jums padėkoti už Jūsų energiją ir aistrą, su kuria Jūs dalyvavote šioje diskusijoje. Ir aš e, prisimenu, kad porą, prieš porą metų buvo paskeltas ponios Andrikenės pranešimas apie jungtinių tautų e, žmogaus teisų tarybos e, plėtros. Ir noriu padėkoti jai už jos komentarus apie tą darbą, kurį mes e, atliekame. Ir mes dabar norime kad būtų parengta ir naujų darbų žmogaus teisų klausimais. Aš suprantu, kad ponia Podala vyks į tarybos sesiją ir aš tikiuosi, kad jos žinios tikrai labai bus vertingos, ten tikiuosi, kad negalės dalyvauti. Mes turime užtikrinti, kad tarybos darbas taptų geresnis ir atsižvelgtų į visą, jie atsižvelgtų visą jiems išsakytą kritiką. Ir mes, kiek įmanoma, geresnę apžvalgą stengsimės parengti. Tačiau šios diskusijos nepersikėlė į New Yorką. Ir parlamentarai, kurie dirba su mumis, gali iš tikrųjų padaryti didžiulį skirtumą. Aš labai pasitikiu ponios Hautalos stiprybę, kad reikia paskatinti e, šios veiksmus. Aš norėčiau atsakyti kai kuriuos konkrečius klausimus, kurie man buvo užduoti. Aš pradėsiu su, nuo pono Hauto. Uh, dėl DRC. Dėl Kongo demokratinės respublikos mes e, taip. Dėl Golstono pranešimo Mes e, diskutuos, e, diskutavome kovo 5 dėl 40 e, straipsnių dėl Pakistano. Dėl religijos ir tikėjimo. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad aš iš tikrųjų reikia minėti baises tragedijas krikščionių bendruomenėse. Norėčiau pabrėžti, kad mes tikime tikėjimo ir religijos laisvę kokia ta religija bebūtų. Ir todėl labai svarbu užtikrinti, kad tai sakytume kiek įmanoma aiškiau visada, kai matome terorizmo apraiškas ar išpolius prieš bet kokią religiją, tarp jų ir krikščionybę. Ir mano kolega toliau kalbėsis su parlamentarų grupe dėl veiksmų, kuriuos galėtume toliau pritaikyti ir ką sakyti per šią žmogaus teisų tarybos sesiją. Atsiprašau, kad negalėjau atsakyti apie apie Šrafo stovyklą. E, ten sakoma, kad 3400 žmonių. E, mes kas e, savaitę susisiekėme su jungtinėmis tautomis, kurios lankosi toje stovykloje ir taip, jie nori užtikrinti, kad jų pagrindiniai poreikiai būtų patenkinti, tačiau labai nelengva ta situacija ir mes pasižiūrėsime, ką tose stovyklose galima padaryti. Žinau, kad nuomonės labai skiriasi. Ir E, gerbiamas e, ponas teisingai pastebėjo, kad labai svarbu užtikrinti, kad žmogaus teisės nebūtų pažeidžiamos ir kad būtų teikiama humanitarnė pagalba. Ir iš tiesų e, per savaitinius pranešimus mes pasakėme, kad mes iš tikrųjų e, su tuo dirbame ir dirbame kartu su vyriausybė, stengdamėsi kiek manoma geriau spręsti šitą problemą. Taip pat sutinku su tuo, kad e, vis svarbiau darosi pasiūsti Ženevą labai stiprią delegaciją. Ir buvo tik paskirtas delegacijos naujas vadovas ir žinau, kad delegacija buvo padalinta į dvi dalis, kad viena galėtų daugiausia kalbėti apie pasaulio prekybos organizacijos klausimus, o kita daugiau kalbėtų apie jungtinių tautų agentūras. Aš kalbėdamasi apie tai aiškiai pasakiau, kad mes turime būti kūrybiškesni e, dėl savo veiksmų Ženevoje. Mes turime kalbėti apie žmogaus teises, turime kalbėti su įvairiais pasaulio partneriais ir e, kažkur rasti bendrus atskaitos taškus. Aš tikiuosi, kad mes galėsime pasistumėti į priekį per ateinančias kelias savaitės ir mėnesius. Ir baigdama norėčiau pasakyti, kad man labai didelę, e, didelį įspūdį padarė ponas Lavrako. Jis sakė, kad žmogaus teisės yra gyvenimo būdas. Taip, tai tiesa. Aš tai sakyčiau kad norint taikyti žmogaus teisės e, jums, jūs tiesiog pats turite būti žmogiškas ir nėra jokių kitų kriterijų. Aš manau, kad e, viskas, ką mes, e, viskame, ką mes darome, turime nepamiršti šito principo. Yra daug kitų klausimų, kuriais mes nesutinkame ir daugelis klausimų iš tikrųjų kelia daug aistrų, tačiau mes turime gebėti diskutuoti šiais klausimais ir uh, Tai e, tiesiog visur turi būti persmelta mintimi, kad mes tikimės, tikime žmonių, žmogaus teisėmis. Ir e, aš neatsakiau visus klausimus, bet aš e, palaikysiu kontaktus su gerbiamais parlamentarais. Ir esu už, užtikrinta, kad mes galėsime kartu pasiekti, jog žmogaus teisų taryba jungtinėse tautose dirbtų kiek įmanoma efektyviau ir taip pat prie to prisidėtų ES E, e, visų savo efektyvumu. Ačiū. Pane Salafranka, jūs paprašėte žodžio, kodėl? Aš nesuprantu. Nesupratau baronienės atsakymo. Aš nesupratau, ar ji sakė, kad ar mano klausimas dėl to, ar yra tinkama įkurti Irano delegaciją. Dėl ar, ar jį laiko šį siūlymą tinkamu ar ne, ar tai vyks vėliau. Aš norėčiau paaiškinti, nes aš iš tikrųjų tai nesupratau. Senior Ashton? Pone Ashton. Taip, ponė Salafranka. Aš noriu pasakyti, yra čia susiję du klausimai - ištekliai. Antras dalykas, neišvengiamai reikės priimti sprendimą ir aš turėsiu teikti pasiūlymą dėl delegacijos sudėties taip pat ir komisija ir užsienio reikalų ministrų taryboje ir parlamentas išreikš savo nuomonę. Aš dar su nieko nesikalbėjau, nesitariau dėl to. Aš, kaip žinote, Irano atžvilgių, Irano klausimų ypač aktyviai dalyvauju diskusijose dėl brandolinio ginklo plėtojimo. Šeši rezoliucijos projektai yra pateikti. Šiuo klausimu balsuosime rytoj 12 valandą. So you can see we have change of the guards and Taigi,